institucijos. Dėkoju. Diskusija baigta, balsuosime paskui, kai baigsis visa diskusija. Dabar kalbėsime apie padėtį Nepale po žemės drebėjimo. Žodis ponui Kastaldo. Minutė, prašau. Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie humanitarinę dramą, kuri uh, pareikalavo 8800 aukų ir 20, daugiau negu 22 tūkstančių sužeistų. Daugybė žmonių prarado e, savo namus, šešiems milijonams žmonių reikia e, medikų pagalbos, daugybei, dar didesniai daugybei humanitarinė pagalba yra reikalinga, taigi kas vyksta Nepale. <clears throat> Musoniniai lietus prasidės kitą savaitę Nepale. Tai reiškia, kad e, bet kokia pagalbos grandinė, humanitarės pagalbos grandinė patirs taip pat smūgį. Bus sunku pasiekti žmonės, kuriems reikalinga pagalba, tai sukels pavojų taip pat ir sėjos laikotarpiu, tai reiškia, kad e, derliaus gali ir nebūti. E, Atsatymo darbai turėtų tęstis, bet jie vyksta pakankamai sparčiai. Pirmininkė prašo kalbėti žymiai lėčiau kalbėtojams. Kaip jau sakiau, turėtume įsitikinti, kad bet kokia pagalba, visos skirtos lėšos bus panaudotos kuo skaidriau. Turime labiausiai užsimti moterimis, vaikais, ligoniais, kurie yra labiausiai pažeidžiamos grupės. Ačiū, ponas Demesmeker, minutė, prašau. Dankjewel. Ja, anderhalve maand na de verwoestende aardbeving. Ačiū, ponė pirmininkė, praeis pusantro mėnesio po šio pražutingo žemės drebėjimo Mes dabar apžvelgėme mūsų teikiamą paramą Nepalų ir dram, kalbame apie dramatišką situaciją tenai. Yra netoleruotina tai, kad Nepalas vis dar e, turi e, yra iš, toliau taiko muito mokesčius teikiamai e, humanitarniai paramai. Daugybė moterų, apskritai daugybė žmonių patyrusių žemės drebėjimą turi keliauti daugybę kilometrų, kad gautų, pasiimtų tos e, paramos paketus. Realybė yra tokia, kad e, kol kas tarptautinė pagarama yra teikiama nepakankamai veiksmingai ir šiai valstybei bus e, sudėtinga atsitiesti. Mums reikia E, užtikrinti, kad būtų kūriamos e, regioninės ir e, vietos administracinės struktūros, švietimo sistema kūriama, tik tai tai bus galima tikėtis teigiamų poslinkių šiame regione. Dėkoju. Pone Konečina, dvi minutės. Katastrofa, tragedija, kurią neblaze oblivnė lidskai životai. Bet kokia gamtos stichinė nelaimė yra didžiulė katastrofa tautai ir visam regionui, kai vyksta tokios katastrofos, E, kaip Haityje ar Nepale, mes, e, mums tiesiog e, sunku viską tinkamai įvertinti. Iš Nepalas patyrė didžiulį žemės drebėjimą ir ir e, žmonės e, dabar yra įstumti į dar didesnį skurdą ir jie nesulaukia pakankamai paramos. Šiems žmonėms dabar reikia mūsų paramos, mums reikia atgaivinti sveikatos priežiūros paslaugas, ypač tol nutolusiuose šio šalies regionuose, teikti tinkamą medicinę pagalbą e, tose vietose, kuriuose visiškai sunaikinta medicinė, medicinos infrastruktūra. Tarptautinės bendrijos prievalė yra užtikrinti, kad vaikai, kurie buvo atskirti nuo šeimų, vėl būtų jas gražinti. Mes turime e, humanitarinę pagalbą turime teikti vaikų labui, kadangi jie atsidūrė ypatingai jautrioje situacijoje. Humanitariniai darbuotojai kalba apie e, bado atvejus ir net e, priekybą vaikais Mes turime sugražinti vaikus į visuomenę, tačiau tam reikia didesnių tarptautinės bendrijos pastangų. Turime užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų prieinama lengvai ir jį pasiektų tuos, kuriems jų reikia be jokių ir e, nebūtų e, varžoma jokių bereikalingų muitų mokesčių ir, ir netaptų kažkokiu tai spekuliavimo e, objektu Nepale. Aš reikalauju valstybių narių padėti Nepalui sugrįžti į. E, pastatyti, sugrįžti ant kojų ir e, dabar mes žinome, kad vis dar yra pa, didžiulis pavojus, jog bus ir daugiau žemės drebėjimų šiame regione. Dėkoju. Balandžio pradžioje mes aplankę su delegacija Nepalą. Mes, nor, mes norėjome motivuoti Nepalą vadovybę priimti konstituciją, kur buvo, turėtų būti kalbama apie klimato kaitą, apie žmogus teisę apsaugą. Mes kaip ES projekto atstovai aplankėme ligoninę. Ir mes net neįtarėme, kad po dviejų savaičių 9 tūkstančiai žmonių bus tūkstantmečio žemės drebėjimo aukomis. Tai, tai, tai būtent e, žemės drebėjimo, kuris e, sunaikino daugybę žmonių egzistencijų ir e, Batmandų ir Katapūrė buvusių šventyklų ne, nebeliko ne pėdsako. Taigi dabar mes, mes matome, kad daugybė e, milijonų, tai yra 16 milijonų dolerių vien tik iš Vokietijos kainavo maisto produktų tiekimas arba kitų produktų tiekimas, kurie yra reikalingi žmonėms. E, e, kitas dalykas, tai reikia paskatinti ir valdžios institucijos užsiimti infrastruktūros plėtrą ir būtent aliarmo apie, apie būsimas katastrofas sistemą. Ačiū, panė Lambert. Ačiū ponia pirmininkė, aš vadovau tai ES delegacijai prie vykusiai dvi, dvi savaitės iki žemės drebėjimo e, Nepale. Mes e, e, matėme, kad ruošiamas žemės drebėjimo, tačiau ne visoje šalyje. Ir mes žinome, kad ties pasirašymas padėjo išgelbėti keli žmonės. Tai yra žmonės po, per žemės e, drebėjimą. E, tačiau yra tam tikrų logistinių problemų. E, geografinės problemos yra taip pat ir pasiskirstę įvairius centrai, kuriuose susi, yra susi, daugiausia žmonių. Kitas dalykas tai yra vietos savivaldos turėtų būti stiprinamos, kad siekiant užtikrinti pagalbą. Apie 50 e, procentų bendro vidaus produkto e, neteko Nepalas būtent dėl, dėl to, kad nebevyksta turizmas į šią valstybę. Taigi, o dabar mes a, e, turime, a, turime pasirūpinti, kad būtų daromos visos, a, dedamos visos pastangos šioje šalyje. Pane, pane Harantsova, ačiū, pane pirmininkė. Ne, Nepalas būtent dabar susiduria su alarmuojančią situaciją ir todėl ir tarptautinės bendrijos pagalba yra labai būtina, kad e, kuo skubiau būtų atstatyta šitą nuostabią valstybę, kurioje man teko garbė kartą apsilankyti. Pagarba žmogaus teisėms turėtų išlikti pagrindiniu prioritetu. Aš e, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad, e, kad labiausiai pažeidžiamas grupės yra diskriminuojamas būtent dėl lyties ar dėl kitų savybių. Taigi, e, dalyti e, bendruomenė taip pat turėtų būti apsaugoma ir turėtų būti teikiama e, būtina pagalba, nesvarbu, kokios kilmės yra žmonės. Šitą katastrofą taip pat skaudžiausiai palėtė ir vaikus, nes apie tūkstantis mokyklų buvo sugriauta. Žmonė, vaikai nebegali eiti įsigyti mokslo. Todėl mes turime daryti visą, kas įmanoma, kad Nepalas grįžtų į įprastą padėtį. A, pone Kanai, vieną minutę jums. Pone pirmininkė, aš taip pat buvau Nepale likus dviem savaitėms iki šitos katastrofos. A, ir situacija tose, tose vietose, kurias mes lankėmės, e, palyginus to, kaip tai atrodė anksčiau, tik, e, buvo tikrai skaudi. Mes matome, kad dabar a, kyla dar didesnis pavojus dėl musoninių liūčių. Mes turime e, palengvinti humanitarnės pagalbos teikimą ir kad būtų sąžininkai padalyjama ir paskirstoma šitą pagalbą visiems. O tam reikia pirmiausia tartautinių rėmėjų. Nepalui taip pat reikia pagalbos e, ilgalaikio atsigavimui, taip, taip pat e, saugiklių nuo, nuo ateities katastrofų. Tarptautinė tarptautinė bendruomenė ir jos atstovai Katmandu yra tikrai laukiami. Mes turime padėti Nepalui atsigauti ir mes tikimės, kad visas politinės jėgas suvienys šitą katastrofą, nes dabar politinis konsensusas yra dar labiau reikalingas negu anksčiau. Ačiū. Dabar frakcijų vardu, ponė Tūn. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm -hmm. Tie dramatiški vaizdai iš Nepalo prieš keletą savaičių sukrėtė visą pasaulį. Susidomėjimas, tragedija dėja slopsta. Nedaug kas yra buvę Nepale. Ir žmonės žino šiaip ar taip to šalies grožį. Žino, kokie puikų žmonės ten gyvena. Tačiau E, nepaisant visko, susidomėjimas lopsta. Tie žmonės dabar gyvena labai sunkiom sąlygom. Mes, kaip turistai, ieškome didesnių patogumų, ieškom šilto vandens, geresnių sąlygų nepalės. Ir dažnai E, ieškom lengviausių kelių. Ir dabar turime tam nepasiduoti, turime pasiekti teigiamų rezultatų, suteikti apčiuopiamą pagalbą. Pone Gil, prašau. Dėkoju. Minutė, ponė Gil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ilgą laiką palaikytume santykius su Nepalu dirbusi su judėjimu, kuris pasisakė už demokratinius rinkimus, pastebėjau štai ką. Galima tik žavėtis Nepalo žmonėmis, jų ryštų atkurti savo šalį po e, net seniai įvykusių žemės drebėjimų, kurie buvo ypač nuožmus. 1,7 e, mili, milijonų pažeidžiamų vaikų dabar yra Nepale, daug jų buvo perkelta. Ir štai dabar, kaip niekada, vaikams kyla rizika, nes e, jie gali būti, e, jie gali nukentėti nuo vairių situacijų, jie gali būti nepriglausti giminaičių arba patekti į prekybos vaikais tinklą. E, daug kas buvo sugriauta šalyje. Turime atkurti, padėti šalį ir turime pasiekti, kad vaikai grįžtų atgal į savo mokyklas, į klases kad e, situacija visiškai nepakryptų blogą linkmę. Aš manau, kad mūsų sprendimai turės didelių pasiekmių to šalies ateičiai. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Dėkoju. Monsieur Karski, une minute au nom de l'ECR. Ponas Kaski. Bardzo e, dziewięć tysięcy osób zginęło pół miliona zniszczonych domów e, trzy miliony. ačiū pone pirmininke Beveik milijonas būstų sugriovė, buvo sugriauta žemės drebėjimo, 3 milijonai pabėgėlių iš to regiono. Tai yra tokia liūdna situacija ir humanitarinės pagalbos e, pastangos čia yra labai svarbios. 26 valstybės e, vis, iš viso pasaulio teikia, siuntė ten savo humanitarinės pagalbos grupės. Tačiau čia mes Apie tai nekalbame, nes tai yra nekalbame apie humanitarinę paramą, mes kalbame apie žmogaus teisės. Situacija yra katastrofiška, tačiau Nepalo valdžia e, pradėjo taikyti specialų muitą humanitarinės paramos e, paketams. Ir kita blogybė yra ta, jog humanitarinės e, pagalbos nesulaukia daugybė vaikų, kuriems jos ypač reikia. ES turi tai atsižvelgti, turėti tai omenyje ir kažką daryti, kiek man greičiau dėkoju. Ponas Jakovčič. Tragedijos kurį vyko e, balandžio ir gegužės mėnesį Nepale mastas atsiskleidžia skaičiuose 2,9 milijono perkeltų asmenų, 1,7 milijono vaikų, kurie buvo, e, kurie buvo atskirti nuo savo šeimų, beveik pusantro milijono e, žmonių, žmonių laukia bet kokio pobūdžio paramos ši e, e, finansinė žala tenkanti Nepalui po šios tragedijos siekia 10 milijardų dolerių ir problemos ir toliau tęsiasi. Tai yra, pavyzdžiui, problemos susijusios su maistu e, tenykštėms žmonėms ateinančiais metais. Tarptautinė bendryje turi skirti finansinės lėšas ir humanitarinę paramą siekiant užtikrinti e, vaiką, e, ten gyvenančių žmo, žmonių e, tinkamą išgyventi padėtį ir atkurti savo šalį. Dėkoju. Pone Lopos, Lopes. Viena minutė. Comenzaré diciendo que nada humano nos es ajeno, ni en Europa. Pone pirmininkė, ačiū. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra irgi ir kitų problemų, žinoma, kurios yra su jūsų Burundžiu, Paragvajumi, Nepalo. Taigi pasaulis yra sudėtingas ir gaivalinių nelaimių, stichinių nelaimių pasitaiko labai daug ir ypač vargingose valstybėse jos sukelia baisius padarinius, o ne, Nepalo, Nepalas būtent nukentėjo. A, E, pirmiausia todėl, kad, e, kad artimuose rytuose Nepalo gyventojai dirba sunkiausiamis sąlygomis, jie siunčia savo perlaidas e, į Nepalą šeimoms ir dabar kenčia tos šeimos, kadangi, kadangi negauna tų perlaidų. Todėl Nepalas negali atsigauti. Mes turime pralaužti šitą užburtą ratą. Mes turime solidariai veikti apie keli šimtai milijonų eurų e, reikėtų humanitariniai pagalbai. Ačiū. E, Septynis panaškiai pasisakymai. E, ne, pirmiausia, ponai keli, sutiksiu žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų labai siaubinga tragedija, kuri vis dar vyksta Nepale. 9000 žmonių žuvo daug žmonių neteko pastogės, vaikai negali eiti į mokyklą. Taigi, e, dėl visų šių priežasčių reikia jiems padėti. Komisija a, siunčia daugybę pinigų e, e, Junginės Amerikos valstybės apie 10 milijonų skyrė humanitarnė pagalbai. Bet reikia iškelti klausimą, ar iš tiesų ši pagalba patenka tiems, kuriems jį labiausiai reikalinga. Ypač daryti bendruomeniai. Tai būtent žemiausiai kastai Nepale. Mes turime užtikrinti, kad pagalba patektų net ir žemiausiams kastams. Kitas dalykas, ar iš tiesų ne per daug ne, nevyriausybinių organizacijų ten dirba, apie 16 dabar, aš manau, kad turėtų būti kelios, bet dirbančios aktyviai ten. Spontaniški pasakymai panašo garas. Vieną minutę jiems. Ačiū. Ne, ne, Nepalo tauta būtent dabar susiduria su sudėtinga situacija po žemės drebėjimą ir aš norėčiau išreikšti savo užuojautą jiems. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl tūkstančio Tibeto pabėgėlių, kurie gyvena Nepale. Daugelis iš jų neturi Nepalo pilietybės, todėl jie yra nematomi valstybei. Tibetiečiai Nepale neturi užtikrintų savo esminių teisių, nes Nepalo konstitucija taikoma yra tik tai Nepalo piliečiams. Be to, Nepalas nėra Junktinių tautų konvencijos šalis, būtent tos konvencijos, kuris reglamentuoja pabėgėlių teisės. Iš tiesų šitas žemės drebėjimas būtent susijęs su tuo, kad dabar kenčia pačios pažeidžiamiausios grupės. Aš norėčiau paraginti, kad, kad bent jau pagrindinės teisės būtų užtikrintos e, šios krizės metu tų žmonių, kurie dabar yra labiausiai nukentėję. Panas Fransulika. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, aš norėčiau paraginti ES institucijos ir, ir, ir valstybės narės toliau tęsti pagalbą rekonstrukcijai Nepale ir didinti humanitarinę pagalbą, kuri yra skiriama šiai valstybė. Aš norėčiau išreikšti savo užuojautą e, nukentėjusių šeimoms ir išreikšti savo solidarumą su Nepalo žmonėmis po tokio siaubingo žemės drebėjimo. E, aš taip pat norėčiau e, padėkoti tarptautiniai bendruomeniai už pastangas atkurti Nepalo ekonomiką. E, žinoma, daug reikia dar nuveikti, gelbstinti žmonės, e, e, siekiant pasiekti žmonės, kurie gyvena tolosiuose vietovėse ir teikiant humanitarinę pagalbą valstybėje. Kitas dalykas, tai mes turime sumažinti bendromis paėgomis tas žemės drebėjimo pasakmes, kad būtų padėta Nepalui eiti demokratėjimo linkme ir kad būtų sukaupta daugiau pagalbos šiai šaliai. Pone Marijas. Pone pirmininkė, žinau, kad e, žemės drebėjimo aukos e, labai kenčia. Mano šalis Graikija taip pat dažnai patiria žemės drebėjimus. Nepale žuvo 9 tūkstančiai žmonių ir 2,8 milijono žmonių jaučia didžiulę humanitarinę krizę. Mes turime pademonstruoti savo solidarumą su Nepalo žmonėmis. Pirmiausia, turime at, užtikrinti būstų atstatymą ir taip pat medicininę pagalbą ir toliau teikti humanitarinę paramą visur, visos, visoms vietovėms ir toms, kurios labiausiai nutolusios. Uh, Ir taip pat e, turime teikti tą humanitarinę pagalbą, pavyzdžiui, senyviems žmonėms ir vaikams, kurie prarado savo tėvus. Pone pirmininkė, turime nedelsiant reaguoti į žmonių poreikius ten, tame regione ir teikti dar didesnę paramą negu iki šiol. Dėkoju. Ponas Pospišil. Pozornie poslouchám. Ačiū, ponė pirmininkė sudomėjimu klausiausi šios diskusijos. Žinoma, mes turime padėti žmonėms, tačiau turime užtikrinti, kad ši parama būtų skirstoma tinkamai, kadangi Nepale yra e, visuomenės grupių, kurios yra diskriminuojamos ir negauna tos paramos. Kaip kiti kolegos, aš esu šokiruotas to, ką skaitau žiniasklaidoje. Tai yra dalyk, dalykai, apie kuriuos kalba ir humanitariniai e, savanoriai, kurie teikia, jog yra daugybė žmonių, kurie nesusilaukia jokios paramos. Tai yra daugybė skurdžiai gyvenančių vaikų, moterų ir tam tikros mažumos. Dėl to aš džiaugiuosi, kad mūsų rezoliucijoje kreipiamės į ponę Mogerinį kad ji pradėtų dėrybą su Nepalo vyriausybė, kad būtų užtikrinta, jog ši parama bus paskirstita sažiningai. Tai yra labai esminis dalykas. Priešingų atveju tai taps e, Nepalo elito, e, tai, tai bus priemonė, kuri bus pateks į Nepalo elito rankas. Dėkoju. Ačiū, panė pirmininkė, sveikinu jūsų gimtadienį visų pirma. Nepale žuvo daugybė vaikų, žmonių, daugybė buvo sužeista ir jie nesusilaukė medicininės pagalbos. Mes, Europos parlamentas, turi padėti, padėkoti ten dirbantiems humanitarinės pagalbos pareigūnams. Aš dėkoju ir Rumunijai, kuri čia taip pat didelį įnašą įnešė. Noriu, kad Europos parlamentas nesišvaistytų tik tuščiai žodžiais, imtųsi konkrečių veiksmų ir dėtų visas pastangas, kad ten būtų padėta uh, žmonėms. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Ar galėtumėte truputėlį lėčiau, sako pirmininkė. Aš sakiau, jog e, 1977 metais patyriau žemės drebėjimą e, Rumunijoje, mačiau daugybę žmonių patekusių į gatves ir mes jaučiamės solidarus su žmonėmis Nepale. Mes turėtume būti pavyzdžių, e, tai yra mes, Europos parlamento nariai, turėtume būti to solidarumo pavyzdžių ir Nepalo atveju. Dėkoju. Pirmininkė, jūs kalbėjote labai greitai. Dabar ponė Suica. Hvala, gospođo predsjednice. Ogromni su razmjeri ove tragedije i šokirani smo onim što čujemo da se događa ovih dana mjesec i pol. Ačiū. Mus sukrėtė tai, kas įvyko Nepale praėjo pusantro mėnesio. Mums reikia strasti reikiamų lėšų, būtina užtikrinti skaidrų jų naudojimą. Nepalo vyriausybė prašo humanitarinės pagalbos ir mes jau žinome, kad net iki tos tragedijos šalis ir tai buvo skurdi. E, iš turizmo gaunama 50 procentų BVP, tad mums reikia užtikrinti pagalbos teikimą. 8 milijonams žmonių reikia e, humanitarnės pagalbos. Tad rezoliucija yra proga kreiptis į valstybės narės ir paraginti padėti Nepalui. Turime parodyti solidarumą ir neturim galvoti, kad Nepalas toli, todėl mums nelabai rūpi. Taip neturi būti. Ačiū. Dėkoju. Kolega Kapartį, prašau. Merci beaucoup, madame le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Krizės situacija Nepale tęsiasi. Tuo būdu žmonės turi tiesiog suremti pečius ir atremti tai. Turime turėti instinktą padėti kitiems, nes tai yra susijęs su mūsų vertybėmis. Norėčiau pabrėžti solidarumo ir vienybės būtinybę. Šiuo atveju tą turi pademonstruoti tarptautinė bendruomenė žmonėms, kurie ypač nukentėjo nuo tų e, stikinių nelaimių. Gegužės 13 vykusi tragedija buvo siaubinga, 1,7 milijono žmonių e, žuvo daugybė daugybė vaikų nukentėjo. Kolegos, kviečiam visus nusiraminti, laikytis tylos. Žodis kitai. Kolegi poniai Pardel. Taigi humanitarinė pagalba Nepalui turi būti teikiama ir toliau. Mums reikia dirbti, kad padėtume atstatyti Nepalą. Tai parodytų mūsų solidarumą ir vienybę tai seniausiai civilizacijai, viena iš seniausių civilizacijų. Merci, je vais donc repasser la parole au nom de la vice-présidente de la commission. Perduosiu žodį e, poniai e, Kalinė Lukaševica, tarybos atstovai. Prašau. Gerimo pirmininkė, gerimi parlamento nariai. Vyriausiai galiotinės komisijos vicepirmininkės e, ponios Mogherini vardu aš norėčiau pasidžiaugti, kad e, parlamento skubos tvarka priimta rezoliucija buvo priimta būtent skirta žemės drebėjimui Nepale į amžinti, kuris įvyko e, balandžio 25 dieną. Mes taip išreiškėme e, savo, tai būtent ES ir valstybių narių solidarumą su Nepalu. Valstybės narės jau išreiškė užuojautą ir solidarumą E, e, su Nepalu būtent dėl daugybės žuvusių žmonių, dėl infrastruktūros, namų ir kultūros paveldo sugriovimo. Tokio dydžio katastrofa e, kainuoja daugiau negu karas. Ir ES ir valstybės, valstybės narės sparčiai reagavo ir, ir pademonstravo aišku solidarumą su Nepalo tauta. Tuoj po žemės drebėjimo atsižvelgdama į į e, Nepalo vyriausybės prašymą ES iš karto išreiškė savo solidarumą ir, ir persiuntė 3 milijonus eurų e, būtent humanitarnės pagalbos e, pavydalu, tai būtent palapinių, įvairių prietaisų pavydalu, bei suteikė logistinę bei koordinacinę pagalbą. Taip pat buvo išsiųsta delegacija vadovaujama krizos įlenydės, būtent atsakinga už humanitarinės pagalbos teikimą. Ir bendradarbiaudamas su jungtinių tautų e, generalinio sekretorijos pavaduotoju išreiškė savo paramą bei apžiūrėjo situaciją vietoje. Taip, taip pat e, buvo įsipareigota iš ES valstybių narių išsiųsti uh, atitinkamas medžiagas, pagalbą ir specialistus. Ir taip pat buvo suteikta pagalba ES piliečiams Nepale. 16,6 milijonai e, eurų iš dabartinio plėtros fondo buvo skirta Nepalo, Nepalui paremti, būtent siekiant patenkinti būtiniausius poreikius. Mes taip pat Gerbiami nariai. Gerbiami, mes taip pat e, norime e, suteikti priemonės užtikrinti stabilumą ir taiką. Ir e, būtina humanitarinė pagalba tiek taip pat nutolusiuose regionuose, kad būtų atkurta situacija po žemės drebėjimo. Taip, pavyzdžiui, laikinos mokyklos, bus įrengiamos, nes daugelis mokyklų buvo sugriauta. Dabar kalbant apie jūsų klausimą, uh, dėl mm, muitų e, nustatymo atitinkamoms e, humanitariniams e, priemonėms. Aš norėčiau pasakyti, Atsiprašau. Atsiprašau truputėlį, sako pirmininkė, kolegos, jūs dabar ateinate balsuoti. Aš suprantu, kad tai yra reikalinga, bet kalbėtojai būtų daug maloniau, jeigu jūs tą darytumėt gerokai tyliau. Ačiū. Honorable members. Gerbimi parlamento nariai. Mes kalbame apie žemės drebėjimą Nepale ir kaip ES gali padėti. O jeigu mes kalbame apie a, mūtų sugražinimą, tai, tai mes a, esame pasirašę a, sustarimą memorandumą tarp Nepalo vyriausybės, tarp ES ir prieš keletą metų jis jau buvo jau pasirašytas. A, tai būtent humanitarinė pagalba a, yra atleista nuo mūto mokesčio. Na, galbūt per pirmasis kelias dienas, e, dienas po žemės darbėjimo kilo tam tikrų problemų, bet jos dabar išspręstos ir, ir dabar visi tas procesas yra nuseklesnis ir lengvesnis, ypač koordinuojant ponas Tylenydis. Mes tai pasistengėme, kad Nepalo vyriausybė bus sudarys atitinka, sudarė atitinkamą sąrašą būtent humanitarnės pagalbos priemonių, kurie, kuriems netaikomi muitai. Ir mes prisidame prie to, kad būtų šis procesas įgyvendintas. Mes taip pat palaikome ryšius su jungtinėmis tautomis ir su vietos valdžia, siekdami išspręsti šią situaciją. Jeigu kyla tam, tam tikrų problemų, pavyzdžiui, vietos įvaldos lygmenyse, tai ES bando su Nepalo vyriausybė spręsti šią, šią problemą. ES aktyviai dalyvauja e, vertinant e, dabartinius poreikius e, Nepale ir birželio viduryje bus baigtas šis vertina, vertinamas ir bus parengta atgaivinimo strategija. ES dalyvaus remėjo konferencijoje birželio 25 dieną. Dar kartą atsiprašau. Gerbiami kolegos, iš pakarbos kalbėtojai kviečiu visus susėsti tyliai. Dėkoju. Honorable members. Ne. Gerbiami parlamento nariai, Nepalui taip pat reikia politinio stabilumo. Kad būtų atgyvinta ekonomika ir kad būtų atstatyti pastatai. E, taip pat e, e, tam prie to prisidėtų konstitucija, kuri padėtų įgyventi taikos procesą Nepale. Ir taip pat e, galėtų būti sukurtos e, decentralizuotos ir atskaitingos skaidrios institucijos. Ir vietos rinkimai taip pat galėtų atkurti pasitikėjimą valdžios institucijomis vietos lygių. Be to turėtų būti e, sprendžiamas žmogaus teisų pažeidimo problemas. Pirmiausia, užtikrinant įtraukti į socialinį dialogą visas konfliktą šalis. Mėly parlamento nariai, jūs kalbėjote apie žmogaus teisės, žmogaus teisės apsauga vaikų, moterų ir lyčių teisų apsauga. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Ir ES remia pilietinės visuomenės kūrimasi nepale. Tai būtent, kad būtų panaikinta diskriminacija. Uh, moterų, vaikų ir socialinių grupių atžvilgių. Ir tai kad būtų užtikrintos vaikų teisės. E, Nepalo vyriausybė imasi priemonių, kad būtų uh, už, užkirsta, užkirsta prekyba uh, e, žmonėmis ir kad būtų būdriai stebima dabartinė situacija. Ir kad būtų visuomenė informuojama apie šias problemas, kai kuriuose regionuose, kurie labiausiai nukentėjo nuo e, žemės drebėjimo, matome, matome kad e, e, vyksta prekyba žmonėmis, ypač mergaitėmis. Tylo. Tylos, prašau, pirmininkė. Europos Sąjunga remia daugelį žmogaus teisų apsaugos organizacijų, kurios e, stengiasi apsaugoti moterų ir vaikų teisės ir kovoja su prie, prieš prekybę žmonėmis. Europos Sąjunga finansuoja programas, kuriomis kovojama prieš diskriminaciją ir siekia padinti atskaitomumą valdžios institucijų. Ir e, taip pat e, stengiasi apsaugoti e, žemiausius kastas ir moteris ir mergaitės ir lūšnynų gyventojus. ES toliau stebi pagalbos paskirstimą ir žmogaus teisų pažeidimų naikinimą. Mėly parlamento nariai, Nepalas išgyvena siaubingą tragediją reikės tam tikro laiko, kad Nepalas atsigautų. Todėl ES ir kitos e, institucinės partnerės ir tarptautinės partnerės e, tęs paramą Nepalui ir jo tautai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų domėjimąsi situaciją Nepalu. Ačiū. Il y avait manifestement des gens qui vous écoutaient, madame. Gavau septynis rezoliucijos siūlymus, taip galiu apibendrinti diskusiją. Diskusija baigėsi ir balsuosime netrukus dėl šių rezoliucijų. Ir ačiū visiems kolegos. Sveiki, kolegos. Pradėsime balsavimo sesiją dabar. Kviečiu visus susėsti ir pasiruošti balsavimo korteles. Įdėkite jas į balsavimo mašiną, kad matytumėm, ar viskas tai yra įveikę. Thank you. We have a request for a personal... Sulaukiam prašymo. Prašom, kolegė, savo pareiškimui padaryti jums skiriamą laiko. Mr. Pirinski, you have the floor. Kolega Pirinski kalbės working? No, it is. Yeah. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Vykstant diskusijai dėl OLAF priežiūros komiteto ponas Avramo, mūsų komiteto narys, visi į mane labai įžeidžiamai ir neprimtinai. Jis mane kaltino tuo, kad ne va aš meluoju ir sąmoningai bandau suklaidinti diskusijos dalyvius. Tai buvo iš tikrųjų padaryti labai netinkamai. Aš manau, kad tai yra tikrai nepriimtina ir norėjau kolegoms apie tai pareikšti. Visose diskusijose aš reiškiau savo aiškę ir kategorišką nuomonę, tačiau remdamasi tuo, ką žinau, remdamasi savo gebėjimu interpretuoti faktus. Aš tęsiu diskusiją ir toliau biudžeto kontrolės komitete, kur galiu nagrinėti klausimą iš esmės. Nežinau, 164 taisyklė neleidžia man čia to daryti. Tačiau noriu labai aiškiai pasakyti, kad procedūros tipas, kuris buvo pasirinktas biudžeto komitete, turi būti peržiūrėtas ir turi būti numatyta kitokia procedūra. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, turime dar keletą prašymų pasisakyti ir atsakyti. Kolega Sarvama. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Pirinski, atsiprašau už tada pasirinktą leksiką dėl jūsų. Aš tuomet kalbėjau taip, jog maniau žinas, jog jūs dar geriau žinote. Sakas, kad Olafas neturėjo galimybės atsakyti dėl tų jo atžvilgių pateiktų teiginių, kurie buvo išdėstyti priežiūros komiteto metinėje ataskaitoje. Sakiau, ką pasakiau, Tačiau noriu atsiprašyti už tai, kad taip nemandagiai kalbėjau ir tikiuosi, kad jūs mano atsiprašymą priimsite. Dėkoju. Now, Dėkoju, ponas Lezos, dėl vedimo tvarkos. Dėkoju. Prašiau žodžio prieš diskusijos pradžią, bet negavau jo man buvo pasakyta, jog man diskusijos pabaigoje bus suteikta galimybė kalbėti. Ir tuomet taip neįvyko. Tad norėčiau pasakyti, kodėl norėjau kalbėti prieš diskusijos pradžią. E, Romos senate kas rytą būdavo kaip sakoma, Hannibal and Deporta. Hannibalas prie durų ir tuomet e, primami sprendimai, kur kai valdomas mūsų likimas, jūs neturite teisės šiuo atveju ginti mūsų, mūsų tų, tų, tų žmonių, nuo kurių mes esam savotiškai priklausomi. Dėkui. Oh, you... Net ginkite mūsų kreditorių. Vienintelis sprendimas, vienintelė išeitis, kaip jau sakiau, būtų toks. Graikija neturi nieko mokėti. Ir tuomet Graikijos žmonės galėtų perimtis likimą į savo rankas. Ačiū, sako pirmininkė, tai nebuvo dėl posėdžio vedimo tvarkos pasakymas, bet tiek to. Prašau, žodis kitam kolegai. Ačiū, pane pirmininkė, tai kas įvyko pra vakar šiuose rūmose buvo didžiulis gėda. E, mūsų prašymas e, e, nukelti pos, nutraukti posėdį, ji nebuvo atsižvelgta Pirmininkė pati nusprendė 20 minučių sustabdyti posėdį, kad jūs galėtumėte savo palankiai balsuoti. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko žmonės šia, šios rūmus vertina kaip Mickey Mouse'ų susirinkimo vietą. Arba jūs turite e, laikytis jūsų pačių sustarytų darbo tvarkos taisyklių, arba elkitės toliau taip, kaip tai vyko vakar vakare. Ir mes parašysime pirmininkui Šulcui ir kreipsimės į jį, kad, jisai būtų, kad jis taikytų e, darbo tvarkos taisyklės vienodai visiems e, šio parlamento nariams ir kad nesikartotų tokios situacijos kaip vakar vakare. Well, Nuttall, uh, the... Posėdis buvo sustabdytas dėl to, kad buvo didelė netvarka salėje ir remiantis darbo tvarkos taisyklių 22 straipsnių. Jūs turbūt žinote, kas vyko vakar, kadangi dalyvavote tame posėdėje. E, praėjusio vakarykščio posėdžio protokolas yra jums išdalintas. Ar turite kokiu nors komentaru? Jeigu netuomet tvirtiname. Turime aštuntą rašytinę deklaraciją, dėl, e, kurią pateikė Linda McEvan e, dėl ES paramos kovai su poliomilitu.